ketvirtąją taisyklę ir šio posėdžio protokole bus įtraukti šių aktų pavadinimai. E, iš socialistų frakcijos esu gavęs nominacijas į komitetus ir parlamento delegacijas. Sąrašą jūs esate gavę. Jeigu nieks neprieštarauja tam sąrašui, bus laikoma, kad jie patvirtinti. Iki rytojus turite laiko išreikšti prieštaravimus. Toliau pereiname prie darbo tvarkės. E, pirmininkų sueiga balandžio, gegužės penktą priėmė dabartinę e, darbo tvarkę ir ji buvo išdalinta. Dabar dėl darbo tvarkos pasisakymas. La... Pone pirmininkė, dėl skubumos, vak, dėl to, kas vyko vakar Kuboje, tikriausiai pirmininkas to nepaminėjo. Tiesiog atrodo, kad policija nužudė Kubos e, disidentą Juan Virsero Hoto Garciją e, viešame parke Santa Klaroje, Kuboje tai vyko. Na ir manau, kad pirmininkas bent jau turėtų pareikalauti, kad būtų nepriklausomai ištirtas to šio Kubos disidento nužudimo aplinkybės. E, rzeczywiście, jeśli takie wydarzenie. Ačiū už šį pasisakymą. Jeigu įvyksta toks įvykis, turime reaguoti kaip tik taip, kaip jūs ir pasakėte. Ačiū, kad iškėlėte šį klausimą. Perė.